komitetų ir darbo grupių nariai. Šie šios pavardės bus skelbtos šio posėdžio protokole. Jeigu neprieštarausite tiems įrašams, tuomet šios kandidatūros bus patvirtintos. Trečiadienį kartu su tarybos pirmininku aš pasirašysiu teisės dokumentą, kuriuo bus patvirtinti įvairūs teisės aktai ir tas protokolas bus įtrauktas į mūsų posėdžio protokolą. Dabar pažvelkime į darbo tvarkį. Pagal 100.